Nu, balsavimo motyvų paaiškinimų šešis kolegas turime sąraše, kiekvienam po vieną minutę suteiksime, pirmoji kalbės Nina Gil. Jos nėra salėje, tai žodį suteiksime ponui pos, pospišilui vienai minutį. Ačiū, pan pirmininkė. Norėčiau E, paaiškinti savo balsavimo motyvus dėl e, rezoliucijos balsuojant dėl islamo valstybės. Tai nebuvo varnis balsavimas ir aš noriu, kad es piliečiai ir Čekijos piliečiai mano rinkėjai žinotų, kad aš e, nemanau, kad islamo valstybė nėra tokia ypatingai pavojinga institucija, tačiau tai yra e, grupė žmonių ir negalima jas vadinti valstybė ir reikia su ją kovoti, todėl reikia sustiprinti bedarbiavimą tarp sąjungininkų ir įvertinti galbūt galimybę padinti pastangas kovojant su Islamo valstybė, jeigu nieko nedarysime, tuomet jos kleidžiamas pavojus gali persimesti į kitas šalis, pavyzdžiui, Šiaurės Afriką. Maskarti. Jo nėra salėje, žodžiu, ponai Polčiakui vieną minutę kalbėtų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau <clears throat> paaiškinti, kad balsavau prieš Islamo valstybę, balsavau už rezoliuciją. E, aš e, neįsivaizduoju, kas e, būtų galėjęs nebalsuoti už šią rezoliuciją salėje, iš salėje esančių, tačiau paaiškinamas savo balsavimo motyvus noriu pabrėžti, kad būtina ES valstybėms narėms ir kitoms sąjungininkėms sudaryti bendrą alijansą, imtis bendrų veiksmų nukreiptų prieš islamo valstybę, žinoma, gavus Junktinių tautų saugumo tarybos įgaliojimus ir džiaugiuosi, kad dabar turime galimybę to siekti. Žinoma, mes galime smerkti Islamo valstybę kiek norime, tačiau jeigu nerasime pakankamai ryšto imtis rimtų veiksmų, nemanau, kad mes jos greitų laiku atsikratysime. Mums ją ar minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat balsavau šį rezoliucijos projektą ir turiu pasakyti, kad visi rezoliucijos punktai yra priimtini, tačiau ypatingai devintajame punkte esančios nuostatos man labai <clears throat> patinka, nes ten kalbama apie priežastis ir raginama Irako vyriausybė leisti jos struktūrose būti atstovaujamoms visoms politinėms, etninėms Irako visuomenės grupėms ir jų sudėtis turi atsispindėti taip pat ir vyriausybės, šalies vyriausybės struktūrose, todėl labai džiaugiausi, kad e, yra paminėta, kad būtent e, tos situacijos neužtikrinimas ir buvo ta priežastis, dėl kurios nemažai žmonių e, buvo pastumėti link radikalizmo. Taigi, tą noriu pabrėžti, žodis ponui Brio. Ponui Kelly žodis vieną minutę. E, Visų pirma, manau, kad gaila, kad balsavome nevardiniu būdu per paskutinį balsavimą. Tada būtų labai aiškiai užfiksuota, kad didžioji parlamento narių dauguma smerkia be jokių išlygų uh, islamo valstybės veiklą. E, vieno iš brutaliausių judėjimų, kuris yra egzistavęs pasaulyje. Ir žinoma, šiuolaikiname pasaulyje, kai tiek daug valstybių padarė pažangą, stengiasi gerbti žmogaus teisės, stebėti kai kurią iš tos islamo valstybės veiklą, tokią kaip e, galvų kirtimą plitimas, vaikų panaudojimas, prievartinės vedybas ir taip toliau verčia mus pasmerkti šią valstybę be išlygų. Turime padaryti viską, kas įmanoma, kad ateityje tokio tipo judėjimai būtų išbraukti iš istorijos. Tad parlamentui šio posėdžio protokolas